pasiūlymai dėl pakeitimo rezoliucijai. Dabar dėl jų balsuosime. Turim pranešti, kad e, paaiškinimai dėl balsavimo motyvų dėl šios rezoliucijos e, bus išklausomi per kitą plenarinę sesiją Strasbūrė. Iš karto po balsavimo balsavimo paaiškinimai nevyks. Taigi dabar balsuosime dėl keturių frakcijų e, LP socialdemokratų aldės ir žaliųjų teikimo pakeitimo, tai yra pirmoji pastraipa, 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Ham alle abgestimmt. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimt septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Elektroninė apštumės. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl 15 pakeitimo. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji pastraipa. Ketvirtas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 pakeitimas dvidalis, kas už pirmąją. Kas prieš. Susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį. Kas prieš. Susilaiko taip pat atmesta. 18 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko pasitikrinkime. Pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl originalios versijos iš trijų dalių. Dėl pirmųjų dviejų nebalsuosime ordiniu būdu, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko. Taip pat pritarta. Dabar vardinis balsavimas dėl trečiosios dalies. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl trečios pastraipos 19 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Ketvirtoji pastraipų penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Originali versija dabar teikiama vardinio balsavimo, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. pritarta. Penktoji pastraipa šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar po penktos pastraipos septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Septintoji pastraipo vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl originalios teksto versijos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Po septintosios pastraipos 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Dabar devintoji pastraipa, aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, taip pat atmesta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta Atmesta originali versija, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta po 9 pastraipos 23 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, aiškiai balsų daugumą, tačiau galime pasitikslinti, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 10 pastraipa 24 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Originali versija, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarti. Bet jeigu norite, galime pastikrinti, pradėme elektroninį balsavimą, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 11 pastraipa 32 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Originali versija, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 12 pastraipo originali versija, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pradėm balsuoti dėl 12 pastraipos, originalios versijos. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 pastraipa 303 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 70 pakeitimo Ponas Mesir Šmit nori pristatyti žodinę pataisą šiam pakeitimui. Prašau. Ačiū, pana pirmininkė, kad frakcijos vardu norėčiau teikti žodinį pakeitimą, kuriuo būtų pakeičiamas šis pakeitimas taip, kad siūloma išbraukti jo antrąją dalį. Žodžiai. Taken out So thing... būtų išbraukti ir vienintelis dalykas, dėl kurio reikėtų balsuoti, būtų šis. Raginame atsistatydinti komisijos pirmininką Žanklodą Junkerį. Taškas. Ar kas nors prieštarautų šiam žodiniam pakeitimui? Prašau atsistoti prieštaraujančius. Reikia 40 akivaizdžiai atsistojo daugiau nei 40, todėl nebus balsuojama dėl šio žodinio pakeitimo. Balsuosime dėl pirminės versijos, kas už, kas prieš, susilaiko. Vardiniu būdu balsuosime, pradame balsavimą dėl šio pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. nedėlė balsų persvara atmesta. Wir kommen nun zum Änderungs zu den Änderungsanträgen 1 und 3. Dabar balsuosime dėl pirmo ir trečio pakeitimo kartu, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 34 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime, pradame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū už suteiktą pagalbą. Dabar balsuosime vardiniu būdu dėl visos rezoliucijos pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Ačiū ponas ir ponai, rezoliucijai pritarta. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamento patvirtinimui per kito posėdžio pradžią. Jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet šiandien patvirtinta rezoliucija perduosiu jos adresatams. Europos, skelbiu dabar Europos parlamento plenarinės sesijos pertrauką, šis posėdis baigtas.